Taigi be abejo mes turime rasti kitų sprendimų. Tai yra, kad tie, kas kuria, kam priklauso intelektinė nusavybė, be abejo, gautų savo atlygį, teisėtą atlygį, tačiau tuo pačiu nebūtų apkarpyta interneto laisvė ir piliečių laisvė. Ačiū. Tuo baigiame šią diskusiją. Balsavimas vyks rytoj e, 30 po 12. O dabar Giovanni Vero pranešimas, Giovanni Levija pranešimas dėl e, biudžeto, 13 metų biudžeto. Galiojant šalim, sutikime. Pirmininkė, kolegos. E, balsavimas dėl trilogo įgaliojimų vyksta kritiškai svarbi Europai laikotarpė. Kalbame apie Europą rytoj 20. 89 dienomis taryba priėmė labai rimtų sprendimų, kurie turėtų užtikrinti Europos stabilumą, finansinio sektoriaus stabilumą. Tačiau valstybių vyriausybė vadovai taip pat aiškiai pabrėžė, jog tai turėtų leisti mums išbristi iš krizės, tapti dar stipresniems. Tačiau aš iš pat pradžių kalbėjau apie tai, jeigu mes kalbame apie augimą, apie jaunimo užimtumą, apie pagalbą mažoms įmonėms, tai mes kaip parlamentas jau seniai vardėjome kaip prioritetus. E, mes suprantame, jog dabar netidėliotinai reikia užtikrinti augimą, konkurencingumą, ekonomikos atsigavimą ir reikia imtis priemonių, kurios leistų mums stipriai palaikyti e, iniciatyvą gražinti jaunimą į darbo rinką. Mes turime pakankamai daug įvairiausių išmokų, kad būtų galima sureaguoti į Europos ekonomikos e, poreikius, ypatingai pirmasis A, pirmasis B sektoriai. E, e, turite meni, kokias problemas patyrė iki šiol kai kurios valstybės narės, mes galime be abejo daryti išvadas jog e, reikėtų papildyti rytoj balsuojamą pranešimą dar vienu žodiniu papildymu, jog Europos e, parlamentas turi imtis visokiojopų įmanomų priemonių, jog Europa būtų gražinta į E, augimo ir stabilumo taką. Be abejo, tai yra politinės valios um, išraiška, tačiau be politinio valstybių narių įsipareigojimo šių priemonių negyvensim. Taigi reikia užtikrinti, kad ir valstybės narės e, prisimtų šitą įsipareigojimą. E, ir tik tokiu būdu Europa galės iš naujo mėginti grįžti prie augimo. E, mokėjimo signavimai, kuriuos pasiūlė komisija, ir e, buvo parengti pačių valstybių narių vertinimais. Ir be abejo, komisija vėliau peržiūrėjo jų prašymus, kai kurios prašymus šiek tiek apkarpė. Na ir dabar visame šiame kontekste galiu pasakyti, kad norint išlaikyti tinkamą procedūrą šiems metams ir norint pasiekti rezultatų, kuris tenkintų Europos piliečius, mes turime e, nuolatos stebėti išlaidų dalį, tam, kad būtų galima aiškiau e, atsiskaityti, kur yra poreikiai ir kokie bus reikalavimai, kokie bus poreikiai ateitie. E, Deja, kol kas to nebuvo. Manau, kad mes turime e, prisiminti, kas vyko praeitų metų biudžeto svarsimo procedūroje, įvertinti problemas ir keisdami biudžetą, e, kad, kad, kad iš tikrųjų biudžetą teko vėliau keisti, reaguojant į sudaršę patį. Dabar, e, kalbant apie 13 metų biudžetą, iš tikrųjų mokėjimų išmokų suma gerokai bus padidinta. Todėl turime išvengti tų klaidų, kurios buvo 2012 metų biudžete, neperkelti jų 2013 metų biudžetą. Be abejo, kalbame ir apie įvairius įsipareigojimus. Um, krizės laikotarpiu, ir taryba pati yra tą pasakysiu, e, reikia daugiau Europos, o ne mažiau Europos. Todėl, jeigu mes kalbam apie įsipareigojimus, asignavimus įsipareigojimam padengti, be abejo, mes turime pirmiausiai įvertinti politinius reikalavimus. Visų pirma, reikalavimus investuoti į augimą, į naujų darbo vietų kūrimą, mes turime išbristi iš krizės. Na ir paskutinis svarbus pastebėjimas, e, tai yra e, ta finansavimas. Mes priemėme domen komisijos pasiūlymą, kad e, reikėtų panaudoti galbūt e, tam tikras lėšas, kurios buvo staupytos apkarpius 7 mokslinio tyrimų programą. Tačiau taip pat, e, kaip buvo pasakyta bendroje deklaracijoje, mes turime panaudoti visas priemonės prieinamas pagal finansinį reglamentą ir taip institucinį sutarimą. Na ir galų galę norėčiau padėkoti kolegoms, ypatingai šėliams pranešėjams, už jų indėlį, už jų darbą. Na ir e, kadangi tarybos atstovų nebelabai matyti, tai galiu kreiptis į komisijos atstovus, kad iš tikrųjų turime užtikrinti visų trijų institucijų bendradarbiavimą tam, kad e, būtų suteiktas patikimas, tinkamas finansavimas ir jisai pasiektų visus e, naudos gavėjus laiku. Ačiū, komisaras Lewandowski. Ačiū. Yra dvi paralelinės procedūros, kaip paprastai mūsų pasiūlymas dėl 13 metų biudžeto projekto ir tai daroma specifinėme klimate. Ir fiskalinė konsolidacija yra laikoma būtina sąlyga tvariai plėtrai Europoje. Kita vertus, netgi krizės metu reikia investicijų. Uh, kad būtų galima sukurti sąlygas ekonomikos aukimui ir darbo vietoms ateityje. Ir tai buvo aiškiai pasakyta vadovų tarybos išvadose. Manau, kad 13 metų biudžeto projekto pasiūlymo komisijos pateiktas atsakomas, atsakymas teisingas. Ir kaip pasakė pranešėjas na, ponas Lavie, uh, įgaliojimais einama tinkama linkme. Ir aišku, galima sutaupyti įvairiose sritise, labai sumažintas įsipareigojimų e, asignavimų augimas, tik tai 2 procentai iki e, kitos perspektyvos. Kita, kita vertus, reikia nu, numatyti finansavimą tam, kas yra teisiškai uh, E, privaloma 13 metais. Na, turbūt nieko nenustebins, kad finansinės perspektyvos pabaigoje e, programų gyvenimas eis į pabaigą ir mokėjimai bus didesni, jų reikės daugiau. Uh, yra dar tam tikra specifika 14 biudžeto. Turiu galvoje N plus 2 ir N plus 3 taisyklė reiškia, kad reikia mokėti pagal asignavimus vėliau. 13 mokama pagal 1011 asignavimus ir mokėjimo prievalių vykdymas yra kolektyvinė ES pareiga ir e, pabrėžiau, kad tai skiriama e, sritim, kur didžiausias augimo potencialas, kaip pavyzdžiui moksliniai tyrimai. Ir e, valstybėse narėse yra likvidumo problema ir investicijų galimybių trūkumas. Ir tai atspindėta. Tai atspindėta ir diskusijose dėl mokėjimo kurias e, surengė biudžeto komiteto pirmininkas. Kalbant apie mokėjimų lygmenis, e, tai buvo gegužės pabaigoje. Todėl e, metinės perspektyvos biudžetas ir yra e, toks, kaip ir, kaip ir pažymėjo e, pranešėjas Levyje. Yra e, polinkis mažinti lėšas, kadangi nesiremiam savo prielaidom, uh, remiamės tuo, ką gauname iš valstybių narių ir e, mažiname išlaidas, mes e, mažiau optimistiškai e, vertiname, numatydami 13 metų mokėjimus. Vis dėlto manau, jog bus galima vykdyti tarp institucinį bendradarbiavimą. Ačiū kolegoms e, už tai, kad dabar pateikė orientacinį sąrašą bandomųjų projektų. Dėl to buvo lengviau pasirenkti 13 metams ir nor dabar, dabar, nors dabar sąlygos sudėtingos yra, vis dėlto manau, kad galima bus rasti tinkamą e, kelią e, rengiant kitų metų biudžetą. Ačiū komisarė. Užsienio reikalų komiteto vardu kolegė Jėtinaki. Ačiū. Europos valstybės taupo, Europa irgi turi taupyti. Tačiau nepaisant to, komisija mums siūlo didinti biudžetą. Mano šalyje Europos biudžeto didinimas reiškia praktiškai 70-100 milijonų papildomų eurų arba daugiau mokesčių. Tai ką nusprendė vyriausybė, kai taupė e, sveikatos srityje. Aš kalbu nuo užsienio reikalų komiteto, o užsienio reikalų komitetas siūlo beje didinti biudžetą. Kodėl? Dėl to, kad Irake ir Afganistane saugumo situacija labai suprastėjo, e, o saugumas brangiai kainuoja. Kai kas sako, kad situacija stabilizavosi. Tačiau aš manau, kad vis tik tais reikėtų kalbėti vienu balsu. Ar tas stabilizavimas iš tiesų įvyko tose valstybėse ar ne. Na, kaip ten bebuvo, mes turime taupyti ir turime veikti e, atsižvelgdami į saugumo reikalavimus. Iš parlamento pusės taip pat turi būti atitinkamas taupimas ir pademonstruota turi būti e, atsakomybė. Mes irgi turime taupyti lygiai kaip taupo valstybės narius. Nuo vystimosi komiteto ponas Mičiau. Noriu padėkoti už nuveiktą darbą. E, pradžioje norėčiau pasakyti, kad aš suprantu, kad kai kurios valstybės narės gal ir norėtų apriboti savo indėlį į vystimusi pagalbą šiais sunkiais laikais. Tačiau 0,7 procento yra siejamas su bedros nacionalinėmis pajamus. Taigi, jeigu mažėja nacionalinės pajamos, tai mažės ir indėlis. Tačiau bet kuriuo atveju neturėtume bausti e, skurdžiausiai gyvenčių pasaulio gyventojų. 23 tūkstančiai vaikų ir toliau kasdieną miršta. Kažkada kalbėjom apie 36 e, tūkstančius vaikų mirštančius kasdieną. Taigi didžiulė pažanga jau pasiekta. Turime ir toliau e, sieti pagalbą su e, ganai. E, e, vėlgi, jau kalbame apie ateitį. 2 milijardai žmonių gims e, e, besivystančiame pasaulyje ir jeigu mes savo įsipareigom nevykysime, tai sukels masinę migraciją iš trečiojo pasaulio, iš besivystančio pasaulio. Jeigu kalbame apie e, absoliučių sumų mažinimą, taip, su to galima sutikti, tačiau e, ne tą sąsąją sugani. Na ir galima pasveikinti tokias šalis kaip Britanija arba Danija, kurios savo iniciatyvą didesnę paramą teikia prisideda daugiau. Danija, pavyzdžiui, pasiekė 1 procento ribą. Labai ačiū toliau. Tarptautinės prekybos komitetas, panas Stasny. Ačiū, panė pirmininkė. Yra be abejo e, įvairių klausimų su biudžetu. Kaip inte komiteto e, narys, aš be abejo pasisakau už iniciatyvas, kurios prisideda prie pasaulinio stabilumo, solidarumo ir tarptautinių santykių. Todėl aš pasakyčiau, kad E, priekyminės pagalbos schema ICI, e, CI e, plus ir kitos, kiti mechanizmai būtų išsaugoti. Aš pasakau už tai, kad būtų išsaugotos priemonės, kurios prisideda prie e, augimo ir prekybos skatinimo. E, taip pat e, kad būtų teikiama pagalba e, prekybos partneriams e, rytinėje bei pietinėje kaiminystėje. Ir toliau būtų plėtojami dialogai su e, JAV, Rusija, Kinija ir daugeliu kitų besivystančių valstybių. Jeigu visa tai bus padaryta, tai atneš didžiulės naudos taip pat ir Europos piliečiams. Todėl aš noriu e, dar kartą pasveikinti pranešėją poną Laviją. Ačiū biudžeto kontrolės vardu ponas Senė, bet jo atrodo nėra. Tada ponas Bulant e, užimtumo komiteto vardu. Vieną minutę. Ačiū ponui Levyje už tokį apibendrinamą darbą. Iš tiesų, e, užimtumas Europoje turi būti prioritetas, Europa turi skirti visą savo energiją, kad iš tiesų būtų sukurtas uh, E, socialinis valdymas ir visą tai eitų per e, socialinę sanglaudą. 2012 metai yra iniciatyvų metai e, ir kalbant apie biudžetinius metus neturi būti sumažinta lėšų tam, kad būtų mažiau darbo vietų, kad būtų stabdomi jauni mokslininkai, mes turime kovoti su nedarbu, ypatingai su jaunimo nedarbu. E, Europos socialinis fondas turi būti iš naujo įvertintas ir orientuotas, mes turime panaikinti neligybę e, tarp darbuotojų e, ir galų gale. Na, inovaciniai veiksmai, kurių imasi mažos arba vidutinės arba didelės įmonės, taip pat turi būti remiami ES finansiškai. Dėkoju. Nuo pramonės komiteto ponas Butikofer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kaip žalesis įtre komiteto atstovas nepritariu daugeliu kolegų dėl uh, finansavimo, kuris numatytas įtrė. Aš e, galiu pasakyti, kad iš principo mes pritarėme. Biudžetas turi finansuoti strateginius prioritetus 2020 strategijoje, e, o kalbant apie energiją. Trečias, dalyk, e, trečias punktas energetika, septintas punktas mažos ir vidutinės įmonės, tie yra paminėti. Ponas Tavrakakis. Ačiū pirmininkė. Vėlgi diskusija dėl ES biudžeto vyksta ekonominės krizės fone. Ir be abejo, visos šalis kenčia, visos šalis patiria sunkumų biudžetuose. E, kalbant apie sanglus politiką, mes suprantame, kad tai yra geriausias instrumentas, kuris gali padėti Europai gražinti darbo vietas ir e, užtikrinti augimą. 11 e, metais mokėjimų srityje buvo didžiulės spragos ir labai svarbu, kad mokėjimo signavimai būtų prieinami 2012 metų paskirstimams. 2013 metais reikėtų išvengti šių problemų, todėl komisija ir taryba turi išanalizuoti duomenis ir imtis priemonių, jog 2013 metų biudžeto vykdymas e, vyktų sklandžiau negu iki šiol. Europos parlamentas turi e, priešintis bet kokiems tolesniems mėginimams e, apkarpyti biudžetą šių analizų pagrindų. Kągi, ačiū. Toliau Belangė Žemės ūkio komiteto. Ačiū Žemės ūkio biudžetas buvo labai kukliai padidintas 1,6 procento, o komisija siūlė 7 procentus. Be to tas padidinimas įvyko toks būtent dėl to, kad prisidėjo parama naujoms valstybėms narėms. Dar reikėtų kritiškiau pažiūrėti išlaidas. Žemės ūkio komitetas tai ir bandė padaryti. Kokie mūsų prioritetai? Kainų augimas yra vis didėjanti problema ir ji, ta problema neišnyks. Mes siūlome e, projektą, pagal kurį žemdirbiai galėtų gyventi tokioje aplinkoje ir tokiomis rinkos sąlygomis. Komisija prastai vykdė tuos projektus, kuriuos mes siūlėme praeitie. Pavyzdžiui, labai svarbi observatorija žemės ūkio darbuotojams. Ten buvo komisija pažadėjusi labai daug pinigų, tačiau nieko nebuvo gauta. Kitas dalykas, norėčiau siūlyti, kad komisija numatytų atitinkamus fondus skubiems atvejams spręsti. Kaip žinote, rinkos labai gali greitai reaguoti, o problemų irgi gali labai greitai kilti, sakykime, kaip praeitais metais vaisių ir daržovių sektoriuje. Taigi, jeigu kiltų panašių problemų, mums reikia sugebėti reaguoti laiku. Ačiū. Nuo Libė ponas Jekolino. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė, brangus kolegos. tokio sunkaus laikotarpio, kada reikia racionalizuoti ir kontroliuoti išlaidas, be galo sunku surasti kažkokį tai racionalų ir subalansuotą biudžetą, kaip pabandė padaryti mūsų pranešėjas ponas Levyje. Ir visa tai rodo, kad net ir sunkiomis sąlygomis galime kokybiškai dirbti. E, Libė, e, ko, Libė komitetas sveikina e, Libė komiteto mums perdotus e, pakeitimus, mes džiaugiamės teigiamais poslinkis, turiu galvoje visų pirma Frontexą ir pabėgėlių fondą, tačiau mes vis tik manome, kad 2013 metai turi būti laikomi referenciniais metais kitoms e, kitiems mokestiniams metams. Čia dar turėčiau paminėti politinių prioritetų sąrašą, į, kuriuo, į kurį reikėtų būtinai įtraukti kovą su organizuotu nusikalstamumu. Manau, kad tai, kas numatyta, gali būti dar gerokai papildyta E, ir e, galime dirbti pagal tai, kokias gairias mums duoda biudžeto komitetas. Ačiū, sako pirmininkas, ponas Gerero, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui. Kaip pranešėjas nuo e, Konstitucinių reikalų komiteto aš norėčiau pranešti, kad šis komitetas pasisako už didelį ES biudžetą, nes ES yra E, savotiškas investicijų katalizatorius, o krizės metu reikia veikti atitinkamai biudžetą, kad būtų padidintas augimas ir darbo vietų kūrimas mūsų šalyse. 2013 metai, paskutiniai metai prieš rinkimus, todėl Konstitucinių reikalų komitetas mano, kad reikia specifinių investicijų, kad būtų piliečiai informuojami apie tai, kas statoma ant kortos per tuos lauk, rinkimus ir kad kiekvienas žmogus būtų atitinkamai informuojamas apie tai, kaip reikėtų dalyvauti Europos politinėme gyvenime. Dėl to mums reikalingas didžiulis biudžetas, e, ypatingai kalbant apie programą susijusią su partnerystė. Aš norėčiau pabaigti paminėdamas e, piliečių iniciatyvą, kuris įgaliojo praeitą balandį Komisija jau buvo pateikta įvairių iniciatyvų, pasiūlymų ir parlamento taip pat reikėtų nuomonę šiuo klausimu išgirsti. Dėkoju. Ačiū. Manau, kad kolegos Honibol nėra, tad pereiname nuo, prie kalbėtojų nuo frakcijos. Ponas Lamasurna, PP. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisarė, brangus kolegos. Europos biudžetui labai svarbu, kad būtų pasitikima taryba. Buvo priimtas augimo paktas, dviems metams numatyta 5 milijardai papildomų struktūrinių fondų, fondų kad būtų investicijos ateitie finansuojamos, bet nebuvo patikslinta, prie ko tas priedas bus pridėtas. Ta, ta, institucija yra protinga ir laikosi ribų, kurios buvo numatytos prieš penkis metus. E, komisijai, e, komisiją norėčiau pagerti ir kom, e, pasakydamas, kad komisijos nuomonės taip pat ši institucija laikosi, tačiau ji bus prasminga tik tada, jeigu kreditai bus atitinkamai mobilizuoti ir atitinkamai mokami šiais biudžetiniais metais ir 13 biudžetiniais metais. O klausimas būtų toks, ar nuolatiniai atstovai jau kitą savaitę prie uždarų durų pradės vykdyti iškilmingą sprendimą, kurią priemė prieš keletą dienų valstybių vyriausybių vadovai. Jeigu serga ES, jeigu smunka pasitikėjimas, jeigu skeptiškos rinkos, jeigu abejoja piliečiai, tai atsiti, taip atsitinka dėl to, kad vyriausybės e, priiminėja e, prieštaringus sprendimus, niekas nebesupranta, kas, e, koks sprendimas būna priimtas. Tačiau, kai gaisras, toks žaidimas jau tampa nebeįmanomu. Labai gaila, kad Kipro atstovo nėra, netrukus prasidės Kipro pirmininkavimas, tikiuosi, kad sprendimų, kurių buvo imtasi Kipras pirmininkaudamas e, atitinkamai laikysis ir kad bus kita, e, kitas viršūnių vadovų susitikimas e, ne vaidmenystės susitikimas, o konstruktyvus susitikimas. Ačiū. Gardė Zabas, socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Komisarė, žinoma, Visi prisimename praėjusios savaitės vadovų tarybą. 120 milijardų eurų didelė suma, tačiau kol kas kalbėta tik tais apie biudžeto karbim, karpimą. Tai e, reikšminga, reikia tinkamos politikos, e, kurią keistumėm tate, savo taktiką. Ir e, taryba yra pasirengusi tai daryti tai daryti, reikia biudžeto e, drausmės, bet reikia skatinti ir augimą. Tad 120 milijardų svarbi suma. Turime e, priemonių e, skirtų investuoti Europoje, tai bendrijos biudžetas. Tai 151 milijardas eurų, daugiau negu kad patvirtinta praeitos savaitės priemonėmis. Mums reikia, kad finansų ministrai laikytųsi tokios krypties patvirtintos praeitą savaitę vadovų taryboje. 13 metams reikia lėšų tokiai politikai finansuoti, tokiam įsipareigojimam finansuoti. Jeigu lėšų nebus, bus labai gaila. Ir tiesą sakant, parlamentas teisingai praeitėje bijojasi dėl to. Pažvelkime į septintą mokslinio tyrimo E, programą. Ji visiškai paralyžiuota, kadangi lėšų negauta. Reikia skirti lėšų, kad būtų galima e, finansuoti viską pagal tos įkaliojimus, e, kurie suteikti komisijai. Ačiū. Alde frakcijos vardu ponas Alvaro. Ačiū pirmininkė. Komisarė. 13 biudžeto projektas numato 250 milijardų vien skiriamų lėšų. Tai turi atitikti 20-ųjų strategiją. Kalbame apie tai, jog e, bus didinamas finansavimas 2,7 procentais, ypač e, išlaidų kategorija numeris vienas, čia matom 3 procentų augimą, tai naujos, naujos iniciatyvos, investicijos e, į e, jaunimą, energetika, transportas. Visą tai turėtų padėti susidoroti su kai kuriomis problemomis, skatinti ekonomikos saugimą, kurio taip reikia dabar Europai. Na, o pažvelgus į mokėjimus, čia suma apie 138 milijardai eurų. 12 finansinėme reglamente buvo nemažas pasikeitimas, kalbant apie tyrimus, padidintas finansavimas buvo procentu, kai kitur 12 procentų. Tai buvo skirta viešojo privataus sektoriaus partnerystės projektams. Ir taip atsitiko dėl įsipareigojimų pagal ES sutartį, siekiant įgyventi stambes programas ir e, siekiant laikytis įsipareigojimų prisimtų ankstesniais metais. Yra tam tikrų prioritetų, pavyzdžiui, RT politikos prioritetas bus labai e, svarbus naujų technologijų darbo atverkėje, kad tuo būtų galima pasinaudoti kaip įmanoma geriau. Tai programa, kuri bus naudinga Europai. Ir šis e, biudžeto projektas tai e, priemonė, kurią galima siekti pažangos, kad būtų galima sutaupyti nemažas sumas. Ne. Ir žinoma, tai padarytumėm, jei šitos diskusijos vyktų Bruselėje, o ne Strasbūrė. Ačiū žaliųjų frakcijos vardu. Helga Trupel. Pusantros minutės. Komisarė, pirmininkas Baroso diskusijose šįryt sakė, jog Europos biudžetas svarbus instrumentas tvariai plėtrai pasiekti, pritariu tam. Tai akcentavo dar kartą komisijos narys Levandovskis. Uh, Na, o dabar svarbu pabrėžti, kad kaip mes diskutuojame dėl biudžeto, kuris yra dalis bendrijos biudžetas, parlamentas ir taryba turi nuspręsti ir jeigu tik tai jos sutars ir bus e, patvirtintas biudžetas. Praeitą savaitę vadovo taryba apsis, apsisprendė e, dėl to, kad greitai būtų mobilizuoti 55 milijardai struktūrinių fondų, kad būtų galima skatinti ekonomikos e, augimą kartu vykdant fiskalinę konsolidaciją, investuojant į tokias rytis kaip švietimas, tyrimai, atsinaujinanti energetika ir taip toliau negalima su tuo nesutikti, tačiau ko taryba nepadarė, nepasakė, iš kur gauti taip greitai tas lėšas. Pritariu anksčiau kalbėjusiems, kurie sakė, kad e, taryba politiniu požiūriu šizofreniškai masto vieną vertus nori augimo, kitą, kitą vertus nenori skirti lėšų nei 12, nei 13. valstybės narės elgesi atsargiai. Darome prielaidą, jog sutarčių bus laikomasi ir kaip tik tai todėl kreipiamės į tarybą, pirmininkaujant Kiprui, dėrėtis, būti drąsiais europiečiai, siekiant užtikrinti, kad mokėjimai e, būtų mobilizuoti kitaip, apgaudinėsime Europos visuomenę dėl to, e, dėl, dėl ko apsisprendė vadovų taryba. Ačiū. Ponas Ešvard, dvi minutėm. Pirmininkė komisarė, Europos ekonomika susiduria su iššūkiais, kokiu dar iki šiol nepatyrė, bet iš esmės viskas priklausys nuo e, mūsų gebėjimo neatsilikti nuo viso pasaulio ir tai lems ateitį Europos tautų ir biudžetas raktas į tą ateitį. Mūsų didžiausias prioritetas turėtų būti didinti konkurencingumą, kad būtų galima skatinti ekonomikos augimą remiantis visiškai veikiančią e, vidaus rinką. Uh, ir e, siekiant, kad lėšos būtų geriausiai panaudotos. Tai reiškia investicijos į, į tyrimus, e, taikomąją plėtrą, sienų infrastruktūrą ir e, plačiai juosti ryšį. Visa tai padės žmonėms kasdieniam gyvenime ir ateityje. Tačiau man taip pat atrodo, kai, kad kai biudžetas ribotas yra, turime uh, Um, skirti lėšas uh, tik tai ten, kur matome, kad jos veiksmingai panaudotos. Ir čia vėlgi reikėtų nagrinėti tradicinės išlaidų sritis. Reikėtų dabar užduoti tuos sunkius klausimus. Pavyzdžiui, ar praeities investicijos į struktūrinių fondų projektus davė tos naudos, kurios buvo siekta ar BŽP reformos pasiūlymai iš tiesų e, duos e, išmatuojamos naudos aplinkai ir kiek tai kainuos Europos mokesčio mokėtojai atsižvengiant į dabartinius ekonomikos e, iššūkius. Šiame biudžete pasigendu tokio požiūrio, vis dėlto sprendimas yra toks. Kuo daugiau to paties, tai yra ta pati politika leidžiant lėšas ir jeigu didinsime išlaidas tuo metu, kai Europos žmonės turi taupyti, na, turėtumėm iš tiesų rodyti pavyzdį ir turėtumėm išaldyti biudžeto dydį. Grazie per il gruppo GUE. Ačiū. Toliau. GUE. Angel. Vardu Pana Sauza. Ačiū. Pirmininkė, Europą, kai kalbame apie žmonių poreikius ir kai kalbame apie e, valstybių vadovų poziciją, tai visur girdime tik tai taupimo priemonės, bet mums reikia e, solidarumo, mums nereikia nes yra Europos, pietų ir šiaurės Europos visos vyriausybės turi skaityti ir parodyti, kaip jos palaiko europinį solidarumą. Mes nebalsuosime dėl šio biudžeto, už šį biudžetą, nes yra daug prieštaravimų. Mes matome, pavyzdžiui, kad didžiulės išmokos siunčiamas uh, E, multinacionaliniam korporacijom, kurios gamina medikamentus. Taip pat mes nenorime, kad būtų prisidėta prie europinės tvirtovės namusios kūrimo. Tačiau norime, kad be abejo krizė būtų sprendžiama ir sprendžiamis įmonėmis priemonėmis. Komisija numato, jog reikėtų e, dinti išmokas, bet tiesąkant tai jau prisimti įsipareigojimai pagal socialinį, pagal sanglaudos fondų nuostas. E, pietinės šalis, Ispanija, Portugalija, Italija, Graikija turėtų gauti šias išmokas, jeigu mes nepakeisime um, savo požiūrio, tai, reikia, tai, tai be abejo neišgelbės mūsų iš skurdo ir, ir sumaišties. Reikia geresnių politinių sprendimų. Kol kas Europa tapo įkaitę e, pirmiausiai bankų ir stambio verslo, todėl mums reikia labiau reaguoti į paprastų tikrų, realių žmonių poreikius. Politika turi užtikrinti socialinį saugumą, darbo vietas, e, e, švietimą ir panašiai. Ir mes, visų pirma, už tai ir kovojame. Kągi, ačiū. Toliau FD frakcijos vardu. Pone Andrėsin. Pone pirmininkė, štai mes ir vėl sunkiausios finansų krizės kontekste šie rūmai kelia dar daugiau nerealistinių ir neatsakingų reikalavimų. E, keista, kad dauguma, suojame, čia reikalauja 6,8 procento biudžeto padidinimo. Idėja, kad, tikras aug, kad tikrą augimą ir užimtumą gali užtikrinti būtent ES biudžetas yra tiesiog juokinga. Šimtai milijardų šiai dienai yra išleidžiami ir praktiškai nieko neduoda augimo srityje. E, daugelis e, yra įstikinę, kad ES politika šioje krizėje vaidina labai svarbu vaidmenį. Tačiau Europos komisija visų pirma nesugebėjo tinkamai valdyti europinių fondų, kuriuos jai patikė mokesčių mokėtojai. E, veikiau finansai panaudojami savo pačių biurokratiniai naštai nešti ir toliau apsunkinti viską europinę biurokratiją. Pone Kameronai, jeigu, jeigu jūs manęs klausotės, aš turiu jums tiesų pareiškimą, jeigu jūs ir toliau susite lėšas e, Briuseliui, jūs faktiškai e, finansuosite e, neišrinktą, išpūstą ir neefektyvę biurokratiją. E, dėl dėl meilės duokite Britų mokesčių mokėtojams e, atsikvėpti ir išvaduokite juos nuo šito nuo šitos finansinės naštos. Kągi, ačiū toliau neprisijungusių į frakcijos vardu. Pane Vertman. Dėkoju. E, Europa išgyvena ilgalaikę finansų krizę ir be abejo tai siejasi taip pat su um, vis didėjančiu jaunimo nedarbu. Tai yra savotiškas dinamito užtaisas socialinėje srityje. Bet kurioje sistemoje krizė tik tai gilėtų tokiam sąlygom kalbame apie ištisą žmonių kartą ES ir čia būtina labai skubi, labai greita politinė reakcija. Šiame kontekste 2013 e, metų užimtumui skirtas biudžetas iš tikrųjų yra gerai pasvertas net es institucijų e, darbuotojai e, turėjo šiek tiek susiveršti diržus. Taupimas yra pagrindinis raktažodis šiame kontekste. Na, o augimas, augimo skatinimas ateityje be abejo yra svarbus uždavinys tam, kad e, atgautumėm Europos piliečių pasitikėjimą, pasitikėjimą veikti, kurti naujas darbo vietas. E, ypatingai jaunimas, jie vis dar nori matyti prošvaistę ateityje, nori neprarasti vilties. Ačiū toliau. Kiti pasakantieji, ponas Surjan, pirmiausiai, minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami parlamentarai, galiu tik tai pasveikinti pranešėją, kuris iš tikrųjų dirba labai sunku darbą, ką pažymėjo ne vienas kalbės. Be abejo, 2012 metų biudžetas nepaėgė spręsti Europos problemų. Manau, kad visi plačiai sutarėme, jog nedarbas yra e, viena iš prioritetinių problemų ir e, taip pat gamybos nuosmukis prisideda prie krizės gilėjimo. Kai kurie žmonės kaltinant bankų sektorių, jo nesugebėjimas skolinti, nesėkminga bankų konsolidacija ir visa ta bankų krizė mūsų stumė situacija, kur iš tikrųjų, na, na kurią mes neturėtume būti ir netaip reikia ieškoti sprendimų. Tačiau vienas iš biudžeto skirsnių yra tikrai labai gera priemonė, kur leis e, užtikrinti augimą ir žimtumą. Labai svarbu, kad e, valstybės narės būtų lankščios ir ne, nesilaikytų įsikibusios, nagais įdantėm, iki krizės numatytų biudžeto nuostatų, o veikiau prisidėtų pačios prie biudžeto formavimo. Aš manau, kad valstybės narės turėtų parodyti drąsą ir turėtų pirmiausia orientuotis į uh, E, programas ir projektus, kurie skatina augimą ir užimtumą. Komisija turėtų greičiau reaguoti į tokius pasiūlymus, kuriuos pateikia valstybės narės. Ir tai būtų iš tikrųjų puikus būdas e, įveikti krizę. Jeigu mes ir toliau svajosime apie nepanaudotas lėšas, kursime naujus planus, kaip tas pinigus panaudoti, ko gero nieko geresnio nenuveiksime Taigi vietoje ne, nepanaudoto lėšų, neįsamto lėšų mito mes turėtumėm šiame biudžeto cikle e, daugiausiai dėmesio skirti realiai vykdomiems projektams. E, turime e, laikyti savo įsipareigojimų ir toliau finansuoti programas, kurios jau pradėtos ir kuriuoms yra skirtas finansavimas. Ačiū. Toliau. Pans Von. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti pono Levyje e, už puikų pranešimą. Aš kalbu kaip pranešėjas e, e, penktosios antrašinės dalies kitom biudžeto, kitiem biudžeto skirtiniam. Tiesą kalbame taip pat ir apie paties parlamento biudžetą. Ir jūs turbūt prisimenate komisijos raginimą visom institucijom neviršyti biudžeto e, viršimo reikalavimo 1,9 e, e, procento, tačiau dabar matome, kad viena iš politinių frakcijų paragino iš tikrųjų užsimti parlamento biudžeto karpimo, biudžeto taupimo galimybėms. Taip pat galima atlikti lyginamas, tai yra palyginti analizės, kurias atliko Europos E, JAV kongresas ir Europos parlamentas. Ir taip pat norėjau pasakyti keletą gerų žodžių apie kitų institucijų biudžetą. Komisija iš pradžių siūlė dinti biudžetą 3,2 procento. Aš suprantu, kad taryba taip pat siūlys dinti biudžetą maždaug 1,8 procentų kas yra be abejo labai arti tos 1,9 procentų ribos, ką iš pradžių siūlė komisaras. Ir aš be abejo suprantu, kad turime analizuoti kiekvieną instituciją skirai. Mes suprantame, kad, pažiūrėjau, Teisingumo teismas ir e, išorinių veiksmų tarnyba pasakė, kad jiems reikės daug didesnio biudžeto padidinimo. Tačiau iš principo mes turėtumėm apsiriboti biudžeto didinimo iki 1,9 procentų arba netgi mažesniu. Ir e, aš manau, kad labai svarbu yra pirmiausiai apriboti administracinę biudžetą e, didinimu savo institucijos. Tai būtų labai geras pavyzdys kitoms institucijoms. Ačiū. Toliau Vatsvovan, vieną minutę. Pone pirmininkė, ponai ponios, šie metai, kaip ir kiti, kiekvieni kiti metai, šis metas, kaip ir kaip, kiekvienais kitais metais, mes diskutuojame dėl biudžeto trilogų, e, planuodami kitų metų biudžetą. Na ir kaip ir ankstesniais metais aš e, raginu visus e, vadovauti sveikų protų ir ieškoti kompromiso. Manau, kad neturėtumėm pilti žybalo jūgnį, reikalaudami neįmanomų dalykų. Europos ekonominė situacija iš tikrųjų lieka sunki. Kitais metais jinai nepagerės. Todėl vargur galime tikėtis, kad valstybės narės sutiktų su dar didesniam išlaidom. Todėl mūsų institucija turi uh, E, užtikrinti, jog kitų metų biudžetas būtų primtas laiku ir tinkamai ir kad nebūtų e, jokių nereikalingų vėlavimų dėl e, tam tikrų nepagristų reikalavimų, <clears throat> kurie nėra būtini. Mes turime be abejo suprasti, kad nesutarimas dėl biudžeto e, kenkia mūsų valstybių narių ekonominiai būkliai. Kitais metais pirmas įk E, ūkininkai e, pagal žemės ūkio subsidijas bus traktuojami vienodai visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad tai yra didžiulis istorinis lūžis, e, kurį turėtų sveikinti visos valstybės narės. Ačiū. Toliau, panas Vlosovič, vieną minutę. projektas, kurį pateikė komisija, e, yra būtent, eina būtent tą linkmę ir ta prasme jis yra e, patenkinamas. Reikia žinoti, kad Europos biudžetas yra realus ir galingas instrumentas ir jo tikrai reikia tam, kad augimas būtų skatinamas, kad būtų kūrimos darbo vietos visos valstybės narėse. Aš dėl to paremsiu komisijos pasiūlymą. Būtent e, kartu su kitais pasiūlymais susijusiais su augimu ir e, užimtumu. Man nelabai patinka tai, kad e, projekt, projektų e, skat, skatinamas neskatinamas biudžeto numatymas, nes nu, biudžetas yra mūsų ateitis ir jeigu jaunimui suteiksime įrankius visus, kad galėtų susirasti darbą ir savo gyvenimo tikslą, tai bus vienas iš faktorių leisiančių mums nugalėti krizę. E, e, jaunimui nereikia duoti žuvies, jaunimui reikia duoti meškerę. Labai ačiū. Suteikiu žodį ponui Hartong. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, praeitą savaitgalį nuėjau pažiūrėti naujo filmo Ledynmetis 4. Ir tame filme yra du australų graužikai, kurie įdomiai pasisako, kad yra tiek daug problemų ir ir vienas kitam sako, aš tau pasakysiu paslapti, problemų turim tiek daug, nes esam labai kvaili. Tai gal labai aktualus toks pastebėjimas būtų ir kalbant šiuose diskusijose dėl kitų metų biudžeto. Mm, Buvo, pavyzdžiui, dėl e, Lavija pranešimo, dėl biudžeto visų perspektyvų. E, tikrai galima pagalvoti, kas gali sugalvoti tokius dalykus. Europos parlamentas, Europos komisija. 2013 metais viskas, visos sumos kyla. E, galima kelti klausimą, kas biudžete neauga. Piliečiai gali užduoti klausimą, kodėl taip yra, kad Europa susidurė su tiek daug problemų. Ir man atrodo, atsakymas būtų labai panašus kaip tas iš ledynmečio keturi. Nes ir tikrai visi yra labai labai kvaili. Ačiū, ponia Jandžievska. Dziękuję. Szanowni Państwo, budżet Unii Europejskiej jest głównym wyrazem. Ačiū, ponios ir ponai. ES biudžetas tai yra mūsų solidarumo išraiška, 27 valstybės, valstybių narių solidarumo išraiška išraiška. Tai yra instrumentas, kuris tarnauja ne tik tam, kad išlygintume skirtumus tarp ES valstybių, bet ir tam, kad kurtume naujas darbo vietas, skatintume investicijas ir panašiai. Ponios ir ponai, mes turime pakankamai idėjų, kaip turėt, galėtume paskatinti ES augimą. Yra struktūrinių fondų, yra septintoji pagrindų programa, pagrindų programa, kuri turėtų remti inovacijas, mokymas visą gyvenimą ir kitos programos. Jos visos pasitarnauja ES labui ir turėtų padėti įgyvendinti ir kovoti su 21-ojo amžiaus iššūkiais, ypač kurti naujas darbo vietas. Todėl manau, kad labai svarbu 13 metų biudžete ne tik numatyti lėšų įsipareigojimams įgyvendinti, bet ir lėšų kovai su krize. Kai kalbama apie detalės, tai norėčiau pabrėžti tokį dalyką. Mes neturėtume skatinti atotrukio tarp mokėjimų ir reikalavimų. Neturėtume didinti šio atotrukio, nes mes ateityje negalėsime įgyvendinti savo įsipareigojimų. Lyginant su 12 metų biudžetu, šis biudžetas turėtų būti 6,8 procento didesnis, mano supratimu, tai yra pats mažiausias augimas, kokį savo galime leisti. Mes negalime krizės metu veikti tik kiekvieną kartą, tik spontaniškai reaguoti į problemas. Mes esam įsipareigoję ES ir turime galvoti apie jos ilgalaikę raidą. Dėkoju, sako pirmininkė, toliau kalbės ponė Hercog. Dėkoju, pirmininkė, ponė komisarė. Džiaugiuosi, kad mes vėl kalbame šiomis temomis, kalbam apie konkurencingumą ir kitas temas. Norėčiau pabrėžti tokį dalyką. 2013 metai yra paskutiniai finansinės programos metai, todėl labai svarbu, kad lėšos būtų išleistos labai efektyviai. Mes džiaugtumėmės jeigu vidutinėms smulkioms įmonėms tektų daugiau investicijų, jeigu joms netektų mažinti savo investicinio potencialo, labai apsidžiaugčiau, jeigu šią sritį mes sustiprintume, taip pat jeigu sustiprintume ir Europos investicinio banko vaidmenį. Taip pat manau, kad projektų obligacijos yra labai sėkmingas eksperimentas, taip pat svarbus yra ir infrastruktūros projektai. Pone komisarė, aš dar norėčiau pabrėžti, kad ITA programa yra tikrai labai sveikintina, tačiau papildomos šios programos išlaidos turėt, turėtų būti dengiamos ne kitų programų sąskaita. Pavyzdžiui, neturėtų nukentėti septintoji pagrindų programa. Taigi tikimės, kad jūs rasite kokį nors sprendimą, kaip radote jį jau šiais metais. Taip pat noriu pasakyti, kad CET programa taip pat dar nėra pakankamai aprūpinta biudžetu. Tikiuosi, kad šioje srityje mes galėsime pasiekti pažangos ir tada galėsime žiūrėti vienas kitam ramiai į akis, komisarė. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar pona, ponas Terho, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, mėly kolegos. Ekonominė situacija Europoje, kaip visi žinom, yra labai prasta. Todėl mes iš visų tikimės taupimo, iš piliečių reikalaujama daug aukų. Mes taupome ir tose srityse, kurios yra labai reikšmingos, tai yra sveikatos apsauga, gynybos politika, švietimas. Mes negalim neatsižvelgti į šios dienos realybę, ieškodami argumentų savo nuomonėms pagrysti. Jeigu jau taupom, tai turim visi taupyti ir mes taip pat. Ir jeigu mes reikalaujame biudžeto padidinimo, neturėdami tam pakankamai lėšų, tai mes kenkiame patys savo, mes gadiname savo įvaizdį. Tada mes atrodome kaip atrodome abejingi, neatsižvelgiantys į piliečių lūkesčius. Pažiūrėkim, kur yra dubliavimasis, kur galima sutaupyti. ES lygmenių negalime reglamentuoti nieko, ką gali padaryti pačios valstybės narės. Dėkoju. Dėkuoju, sako pirmininkė, toliau kalbės ponia Holmeier. Pone komisarė, mėly kolegos, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į agentūrų temą. Man atrodo, kad 2013 metais, bet ir anksčiau, bet ir tolesnėme laikotarpyje 14-20 metais neturi pakankamo finansavimo, nėra numatyta jokių finansinių prioritetų. Pateiksiu pavyzdžių, sakykime, yra priežiūros agentūros ESMA, AJOPA ir EPA. Visos tos agentūros, jeigu jos nori veikti taip, kaip mes iš jų tikimės, tai joms reikėtų pakankamo biudžeto, kad jos galėtų savo įgyvendinti numatytos uždavinius. Kitu atveju jų uždavinių mes negalėsime realizuoti. Arba Europolas, dar vienas pavyzdys. Europolas lėšas valdo labai, pasitelkdamas labai gerą sistemą. 11 metais jie e, labai nedaug lėšų tik tai perkelia į kitus metus ir dabar jiems reikia finansuoti, sumažinus biudžetą 10 procentų, jiems tenka finansuoti dar ir naują struktūrą, cybercrime struktūrą, tai yra tiesiog neįmanoma. Man atrodo, kad kartais agentūros val... administracija, kuo ji didesnė, tuo agentūra veikia mažiau efektyviai. Ačiū, sako pirmininkė. Toliau kolega Fernandės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. ES biudžetas 13 metais padidėjo 6 procentais palyginti su 12 metais, kalbant apie asignavimus mokėjimams. Tai bus maždaug 108 milijardai eurų. Aš tikiuosi, kad šis padidėjimas bus pakankamas, kad galėtume vykdyti įsipareigojimus, kurie jau prisimti. Čia norėčiau pabrėžti investicijas, kurias vykdo kiekviena valstybė narė, ypač sanglaudos politikos srityje. Noriu priminti, kad 11 metų pabaigoje komisija sugebėjo apmokėti maždaug 11 milijardų eurų e, prašymų mokėjimams dėl to, kad nebuvo pakankamai skirta pinigų, nes e, užsispyrusi taryba elgėsi prieš visų mūsų interesus. Norėtume, kad e, taryba elgtųsi realiai, realistiškai ir neužkirstų kelių, kelio lėšų, kurios pažadėtos išmokėjimui. Tie įsipareigojimai svarbus didinant ekonomikos augimą, didinant darbo vietų kūrimą ir užtikrinant socialinę ir teritorinę sąnglaudą. Ir pagaliau, kaip sakė pranešėjas, e, beje, noriu pasveikinti puikiai padirbėjus Šis biudžetas turėtų remti užimtumą, darbo vietų kūrimą, e, mažas ir vidutinės įmonės, tvarę, tvarų, protingą, visai traukiantį augimą. Ir tai yra 13 metų biudžeto prioritetai. Ačiū. Labai ačiū. Nematau ponios Matera salėje, todėl toliau bus uh, spontaniški pasisakymai ir pirmiausia ponas Kozlovskis. powinien stanowić instrument inwestycji i solidarności. Środek... Dėkoju. Europos biudžetas yra investicijų ir solidarumo instrumentas. Ir juo mes norime paskatinti ES ekonomikos augimą. Todėl svarbiausia yra tai, kaip mes įgyvendinsime savo politikos prioritetus. Jeigu mes norime kovoti su krize, reikia tam ir atitinkamų lėšų. 12-13 metais valstybės narės taip pat padidino savo biudžetus. O mes 12-13 metams apribojome mokėjimus. 13 metais yra numatyta tam tikra mokėjimų akumulacija ir tai galėtų sukelti tam tikrų problemų biudžetui ypač kalbant apie sanglaudos politiką. Juk sanglaudos politika turėtų labiausiai prisidėti prie ES augimo skatinimo. Dėkoju, sako pirmininkė. Toliau ponė Basesku. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad svarbu, jog ilgalaikės politikos prioritetai būtų E, paisomi, kai nustatomas biudžetas, o visą tai susiję su žimtumu, konkurencingumu ir e, kurios reikia stiprinti. Aš pritariu didesniems e, biudžeto asignavimams jaunai kartai ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Daugiausia įmonių veikiančių vidaus rinkoje yra MVI. Tačiau jos gauna nedidelį investicijų procentą. Todėl Didesnė parama MVI būtų būdas sėkmingai padėti visiems nugalėti krizę. Noriu pabrėžti, kad finansinė atskaitomybė yra taip pat labai svarbu šiuo metu fiskalinės konsolidacijos laikais. Ir ES biudžetą reikia patvirtinti išieškojimų politiką, kurią vykdytų valstybės narės, kad poveikis ekonomikai būtų pozityvus. Ačiū, ponas Van Nistelroj. Labai ačiū dalyvaujančioje diskusijoje. Septynerių metų pabaigoje reikia pasakyti dar, reikia atlikti tam tikras išmokas sanglaus politikos srityje, kurie numatyti anksčiau. Tačiau finansinių metų pabaigoje likusieji pinigai grįžta valstybės narėms ir žvelgiant į vėlesnius laikotarpio metus, jau tada valstybės narės atsisako apmokėti sąskaitas. Visi žino, kad apmokėti sąskaitas reikia laikotarpio pabaigoje. Niekas dėl to neturėtų nustebti. Taigi kodėl, kai patikiamos sąskaitos, sakoma, kad pinigų jau nebėra. Pliečiai visiškai to nespranta. Aš taip pat. Ar negalime būtų susitvarkyti kitaip? Ačiū toliau, ponas Paška. Pán komisár, E, hospodárska situacija. Dėkuoju pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. ES ekonominė būklė tebėra labai sudėtinga. Ir aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas neturėtų labai pasisakyti už, didži, už biudžeto didinimus. Valstybės narės turi taupyti, bet kartu turi ir investuoti. Todėl aš manau, kad parlamentas ir komisija turėtų gerbti tarybos nuomonę ir gerbti tas valstybės narės, kurios nutarė elgtis kitaip. Reikalingi rezervai ir, žinoma, ilgalaikėje perspektyvoje daug politinių krypčių mums atrodo prasmingos, bet aš, pažiūrėjau, galvoju apie tokias E, lėšas, kurios skiriamos Europos istorijos rūmų kūrimams ir panašiai. Juk tikrai šiuo metu turime geresnių sričių, kur lėšas būtų galima panaudoti negu tai. Ačiū. Dėkuoju, sako pirmininkė, toliau kalbės komisaras Levandovski. Ačiū už jūsų komentarus. Matau, kad šiandien madinga nacionalinius biudžetus lyginti su europiniu biudžetu. E, tai pateisinama tik iš dalies, kadangi visiškos analogijos nėra dėl kelių priežasčių. Europos biudžetas visuomet yra pusiausvyra, niekuomet nėra deficito įsiskolinimo. Mm, tai kalbama apie dydį 1 procentas bendrų nacionalinių pajamų, tačiau tai nepalyginsime su 4-5 e, procentais bendrų nusadalių pajamų, kas yra skirta institucijoms. Ir e, palyginti tai reikia su trilijonais skolų, kurie sukaupti valstybės analise. Tačiau tai gali būti dalis sprendimo užtikrinti augimo, užimtumo galimybės. Ir jeigu yra tam tikra analogija, tai tai būtų mūsų pastangos sutaupyti tai, kas yra įmanoma. Administracija pirmą sykino Europos bendryjų pradžios 2013 metais sumažins darbuotojų skaičių, nedidins, o sumažins ir dėl agentūrų. Noriu pasakyti ponė Holmaier, kad taip čia taupoma ir reikia kažką pakoreguoti, atsižvelgiant į mm, vystamą bendradarbiavimo priemonę, pavyzdžiui, Latino Amerikoje ar Azijoje, kur kažkokios tai programos neveikia, tai mes stengiamės sutaupyti ir tai atsispindi 2013 metų biudžeto projekte. Bendrai vertinus, žiūrint mūsų išlaidas, dabar yra 66 e, milijardai eurų mažiau, nei buvo sutarta 2007-2013 metų finansiniai perspektyvai. Tai yra toks grinasis rezultatas, ką mes matome, kaip yra sutaupyta um, įgyvenant biudžetą, formuojant biudžetą ES. Tačiau kas yra ES biudžetas? Kalbame apie priemonės, kurios yra skirtos padengti teisėtus susitarimus, susitarimus paremtus patvirtintais projektais valstybėse narėse. 94 procentai biudžeto į, iškeliauja iš Briuselio, tik 6 procentai lieka administracinėms išlaidoms. Taigi, kokie rezultatai, jeigu vėluojame mokėti ar nemokame, tai aišku, kad kad tuomet finansų ministerijoms yra problema, prastėja likvidumas valstybėse narėse arba realiai mažėja investavimo galimybės valstybėse narėse arba nėra tiekiamos tos priemonės, kurios leistų įveikti kredito stygių e, vidutinėms ir mažoms įmonėms. Ir galutinis rezultatas, aišku, yra kalnas neapmokėtų įsipareigojimų. Taigi tai yra ateities um, sąskaitos. Tai nėra uh, realus sprendimas. 2013 metų biudžetas buvo parengtas pagal valstybių narių rezultatus, pagal tai, ką pateikė valstybės narės. Aš pritariu Alan Lemesūrui. Galbūt šiek tiek yra šizofreniška, kad sąskaitos yra siunčiamos į Briuselį. Mes labai kritiškai įvertiname jas ir paskui reikia stengtis laikytis tų sąskaitų pateiktų sąskaitų. Tačiau, kai 27 valstybių narių e, sąskaitos yra pateikiamas, tai tikrai labai e, kažkiek šizofreniškas požiūris į biudžetą. 2013 metų biudžetas, aš manau, paskutinis biudžetas, tai nieko nestebina, kad turime papildomų prašymų mokėjimams. Tačiau tai yra praktinis rezultatas to, kas buvo padaryta fiskalinė prasme atsakingai įvertinus augimo biudžetą. La parola all'on. Labai ačiū komisarė. Dabar žodis komisarui Levija. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už įdomią diskusiją. Manau, kad tapo aišku, jog yra bendras platus sutarimas remiant komisijos poziciją, nes yra aišku, kad mokėjimo signavimų poreikis turi atitikti įsipareigojimus prisimtus ankstesniais metais. Mm, Nepaneiksime, kad šiuo metu, kai RAL ligmuo yra 207 milijonai eurų ir e, ir daugybė sąskaitų, kurios reikia apmokėti, sąskaitų, kurios yra teisėtos, nes jos atspindi įsipareigojimus prisėmtus anksčiau. Ir dabar tos įsipareigojimus reikia vykdyti. Be to mokėjimo asociacijos susijusios su susiję, asignavimai susiję su uh, ankstesniais įsipareigojimais. Todėl parlamentas turi suteikti galiojimą trialogui ir jis aiškiai pasakė, kur yra tos apkasų pozicijos. Taikinimo metu bus aišku, kad jeigu nebus bendro išeities taško, bendrų domenų. E, padarysime skirtingas išvadas skirtingose iš, institucijose. Pernai per taikymo procedūrą pradėjome darybas remdamėsi skirtingais duomenimis, todėl turime stebėti mokėjimus. Šiandien e, tarybos kėdė yra tuščia, tačiau vis tiek mes norime, kad taryba dalyvautų tarp institucinėme dialoge, kad galėtume svarstymų pabaigoje, tuomet, kai tvirtinsime 13 metų biudžetą, pateikti bendrą e, viziją apie realų asignavimų lygį. Galiausiai norėčiau padėkoti ponui Levandovskijui už bendradarbiavimą ir e, dėkoju paramai e, šiems įgaliojimams Aš tikiuosi, kad parlamentas formuos stiprią darybų e, poziciją daryboms su kitomis e, institucijomis. Ačiū, pana Lavija. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Balsuojama bus rytoj 12.30.